jis dalyvauja pilnavertiškai e, e, visų Europos parlamento organų darbe. Teisės reikalų komitetas. E, rugsėjo 5 ir Liepos 11 nagrinėjo ponios Upa ir kolegos Santos atvejus. Buvo paskelbta, jog jų atžvilgių viskas atitiko taisyklės, todėl jų, galio, jų įgaliojimai yra laikomi galiojančiais ir teisėtais Vokietijos kompetentingi.